Okay, friends, can I suggest that we Mėly bičiuliai, noriu pasiūlyti tęsti mūsų posėdį. 15 minučių vėluojame. Tad siūlau dabar jau pereiti iš karto prie darbo atvarkės mūsų, ir tai yra 12 jos klausimas 2014-2020 metų es darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa. Pradėsime diskusiją ir žodį suteiksiu pranešėjai Ole Kristensenui, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios prie šio pratešimo. Sulaukiau daug reakcijos iš profesinių sąjungų, darbdavių ir panašiai. Komisijos komunikacija dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe laikotarpiu nuo 14-20 metų e, buvo patvirtinta praeitais metais po, su nedideliu vėlavimu. Norėčiau pasakyti, kad pranešimo projekte atsispindi tos to, to dokumento pagrindai. Manau, kad tai padeda išspręsti problemas, kai kalbam apie darbuotojų sveikatą ir saugą darbę. Iškylančios rizikos, tos dokumentų gyvenimas darbė yra svarbiausi klausimai. Įgyvendinimo klausimai yra svarbus ir nacionalinėms, taip pat nacionalinės strategijos, statistinių duomenų rinkimas e, ir kiti dalykai buvo aktualūs Kalbant apie konkrečius veiksmus, reikia pasakyti, kad e, dar daug ko trūksta. Ne visi žino, su kokiomis problemomis susiduria ES įmonės ir darbdaviai, e, o jų konkrečius problemus reikia konkrečių veiksmų. Pranešimas buvo parengtas tam, kad galėtų atsirasti tie konkretus problemų sprendimo siūlymai. Manau, kad mes kaip komitetas turėsime galimybę susitarti dėl pragmatiškos pozicijos ir tuo būdu prisidėsime prie busimos teisėkuros iniciatyvos, kalbant apie užimtumą ir sveikatą ir saugą darbę. Teisėkuros priemonės taip pat turėtų būti numatytos toje, tai tame, toje strateginėje programoje. Pirmiausia, reikia pabrėžti, jog Visi darbdaviai turi teisę užtikrinti didesnę apsaugą negu numatyta e, ES dokumentuose, nepaisant to, kokio dydžio yra ta įdarbinus įmonė. Europos komisija turėtų numatyti e, tam tikrus kiekinius apribojimus, kalbant apie nelaimingus atsitikimus darbe, apie profesinius susirinkimus. 16 metais bus atlikta peržiūra susijusi su darbuotojų sveikata ir sauga, e, su strategija e, šioje srityje. Nacionalinės strategijos, apie jas galim pasakyti štai ką. Socialiniai partneriai ir darbdavių organizacijos mano, kad nacionalinių strategijų įdėgymas yra ES strategijos numatymo rezultatas. E, tačiau strategija turėtų būti skaidresnė, ir turėtų būti išvelgiama į e, profesinių sąjungų ir kitų suinteresuotų subjektų nuomonę. Reikėtų siekti didesnį pažangos siekimą šioje srityje. Taip pat turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos įgyvendinimui ir atitikimui kriterijams ir taisyklėms Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, mes norime užtikrinti, kad taisyklės, kurias patvirtiname, pasitarnauja visiems e, darbuotojams visoje Europos Sąjungoje. Teisingas įgyvendinimas to dokumento padės užtikrinti geresnės įvietunesnės sąlygas visiems darbuotojams Europos Sąjungoje. Dėl mažų vidutinių įmonių komisija ir valstybės narės turi atsižvelgti į specialius mažų ir vidutinių įmonių poreikius ir parengti praktinės priemonės ir gairias, kad jų atitikimas keliamiems reikalavimams pagerėtų. Rizikos vertinimas ir socialinių partnerių įtraukimas į šią veiklą ir darbuotojų įtraukimas, jų atstovų įtraukimas e, įmonės lygmenių irgi yra labai svarbus dalykai, nes tai padeda siekti iškeltų tikslų ir reikalavimų. Darbo inspektoriai turi užtikrinti, kad, kad teisė, teisės aktai susijęs su darbu sveikata ir sauga darbe yra tinkamai įgyvendinami ir kad yra skiriami ištekliai reikalingi tam įgyvendinimui visose valstybėse narėse. Turime suprasti, kad e, valstybės narės turi vadovautis tarptautinės darbo organizacijos reikalavimais. Ir jeigu pasižiūrėtume į susirgimų susijusių su darbu. Matome, kad nauja iškylanti rizika yra e, ta, kad tam turbūt skiriamas reikiamas dėmesys. Neįmas į darbą irgi yra aktuali problema. Tai yra tas klausimas, prie kurio Europos komisija dirbo. Būtina išteiškinti, kaip su šia problema kovoti, būtina sutraukti į vieną tą gausybę direktyvų šioje srityje, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į ekonominės rizikos faktorius. Tai pasitarnaus ir darbuotojams, ir darbdaviams, nes išsiplės ES teisės aktų apriptis ir e, teisės aktai bus paprastesni įgyvendinti. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, ir direktyva su, susijusi su migracija ir su žmonių perkelimu. Ar taip pat reikėtų spręsti ir profesinių susirgymų klausimą? Reikėtų numatyti ribinius e, dydžius, kiek darbuotojai gali e, dirbti aplinkoje, kurie yra kancerogenų būtina numatyti minimalios ir maksimalios rizikos ribojimus, siekiant užtikrinti sveikatą ir saugo darbę. Būtina numatyti tokias ribas, kurios būtų saugios darbuotojams. Mums reikia, kad būtų užtikrintas geresnis duomenų rinkimas šios rytyje ir geresnė stebėsena. Asbestas ir, ir nanotehnologijos. E, ir taip pat skurdus darbas, prastai apmokamas darbas yra dar kitos rytus, prie kurių turime dirbti savo diskusijoje su socialiniais partneriais būtinai kelsime šitos klausimus. E, patikimų duomenų svarba yra neginčiama sprendžiant šias problemas ir siekiant išsiaiškinti, kokiuose valstybėse yra gyvendinama geriausia praktika. Mums nebuvo įmanoma įtraukti visų prioritetų į pranešimo projektą. Tačiau E, likusius svarbus aspektus pateiksiu pakeitimų formą, nes tikiuosi, kad ir kiti darys, šešėliai pranešėjai darys tą patį. Mes tikiuosi parengsime puikią komiteto nuomonę šiuo klausimu kad gali, ir galėsime atspindėti visų mūsų idėjas šiuo svarbiu klausimu. E, tiek būtų įvado ir paliksiu galimybę šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms kalbėti, klausti. Džiaugsiuosi, galėdamas toliau bendradarbiauti su jumis. Dėkui. Ačiū pranešėjai. Nedausdamas suteiksiu žodį mūsų svečiams ir pirmam suteiksiu žodį pirmai Kristai Sitlašek. Ačiū pirmininkė. Jums, pane Kristinsenai, parlamento nariai, man didelė garbė šiandien su jumis susitikti ir dalyvauti diskusijose dėl ES strateginės programos užimtumo darbo saugos ir sveikatos apsaugos srityje. Aš norėčiau trumpai pristatyti mūsų agentūros veiklą tiek formaliai, tiek ir norint pabrėžti kad e, mes e, įnešame savo indėlį į strateginės programos e, rengimą. Taip pat norėčiau paprašyti kolegos pristatyti vieną iš mūsų tyrimų apžvalgą ir jos rezultatus, kadangi E, strateginė programa gyvendinant šio tyrimo domenimis bus naudojamas į didelių mastų. Norėčiau grįžti prie mūsų agentūros vaidmens ir prie darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos rengimo. Mūsų agentūra pakankamai anksti suprato, kad būtina identifikuoti nuolat kintančias ir naujas grėsmės užimtumo srityje nuo 2002 iki 2006 metų. Komisija taip pat e, pradėjo pabrėžti, kad e, naujų grėsmių e, susijusių su socialiniais pokyčiais ir kitomis priežastimis identifikavimas yra įmanomas tik tai vykdant nulatinę stebėseną ir sistemingai renkant informaciją bei mokslinis duomenis ir būtent nuo tų metų mūsų vaidmuo tapo pakankamai svarbus. Nuo 2002 iki 2006 buvo parengta strategija, kurios pagrindinis tikslas buvo <clears throat> įvertinti kylančias grėsmės, rengiant e, naują strateginę programą nuo 7 iki 12 metų ir mūsų agentūros stebėsinos tarnyba pasiūlė atitinkamas iniciatyvas. 2014 buvo pradėta įgyveninti ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa kuris skirta iki 20 ir bus įgyveninta iki 20 metų ir mūsų rizikos stebėsenos grupė tęsia pradėtus darbus. identifikuodama, nustatydama svarbiausias grėsmės, svarbiausius iššūkius bei nustatant strateginės svarbos tikslus iki 20 metų ES OŠA jau atliko labai svarbu vaidmenį įgyvendinant ankstesnės ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programas, taip pat ir atliekant išorinį strategijos įvertinimą pagal naują strateginę programą ES OŠai taip pat numatytas pakankamai plataus masto vaidmuo, e, ypač susijęs su parama rengiant nacionalinės saugos ir sveikatos darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programas, taip pat mes teikime pasiūlymus dėl nacionalinių e, strateginių programų stebėsenos ir paramos joms įgyvendinti. Mes vadovaujamės ES OŠ e, teisės aktų nuostatomis, e, patveikia atitinkama darbo grupė mūsų agentūroje ir mes įgyvendame plataus masto projektą, kuris buvo mums priskirtas Europos parlamento ir greitų laikų mes, tai yra iki metų pabaigos, atitinkamame seminare pristatysime šios programos įgyvendimo rezultatus ir 2016 pradžioje kartu su komisija mes pristatysime galtinius rezultatus ir pateiksime rekomendacijas. Dar viena labai svarbi sritis tai yra naujai kylančios grėsmės, tai E, jų nustatymas yra susijęs taip pat ir su mūsų tyrimo atitinkamos išvadomis, su kuriamis jūs netrukus supažindinsime. Taip pat e, daug dėmesio skiriame e, su užimtumu ir darbo santykiai susijusių lygų prevencijai bei krizinių situacijų sprendimui per pastaros metus ES OŠA ypač mažoms ir mikro įmonėms parengė atitinkamą internetinę prietaiką, kurią jos gali pasinaudoti, daugiau informacijos sužinodamas apie mūsų paslaugas ir e, mes taip pat e, kitas praktinės priemonės rengiame e, mikro ir smulkiajam verslui, siekiant, kad šios įmonės E, veiksmingai gyvendintų darbuotojų saugos ir sveikatos e, apsaugos e, rekomendacijas. Na, kitas priemonės aš siūlau leisti pristatyti kolegai Coburn ir jis daugiausiai kalbės apie mūsų atliktą tyrimo išvados ir rezultatus. Ačiū už dėmesį. Ačiū pirmininkė už galimybę mums pristatyti labai įdomią naują iniciatyvą naują duomenų rinkinį, kuris mūsų nuomonė tikrai bus labai naudingas jums varstant šios klausimus. ES <clears throat> verslo apžvalga, siekiant nustatyti naujas kylančias grėsmės, buvo pradėta 2009 metais. Mes praėjusiu metu antroje pusėje pradėjome antrąją šio tyrimo dalį, tačiau, kaip minėjo mūsų vadovė, šiandien mes pristatome pagrindinius rezultatus ir tikrai džiaugiamės galėdami tai padaryti parlamente. Europos aš e, labai trumpai pristatysiu Jums metodiką, kurią pasitelkime atlikdami tyrimą, po to pakalbėsiu apie svarbiausius rezultatus ir trumpai pakomentuosiu, kaip galima būtų pasinaudoti busimoje veikloje šiuo pakankamai e, turtingu duomenų šaltiniu, atsakant į pakankamai e, įdomą ir svarbų klausimą, kodėl mums e, buvo reikalingas dar vienas tyrimas, dar viena apžvalga, nes Europos lygių yra labai daug duomenų šaltinių, su kuriais jūs galbūt esate susipažinę, mes esame atlikę atitinkamas darbuotojų apklausas <clears throat> ES buvo Eurostato atlikta atitinkama apklausa susijusi su nelaimingais atsitikimais ir susirgymais darbe, taip pat atitinkamas darbo sąlygų e, aplinkybės esame įvertinę. Taigi mes e, rėmėmės atlikdami savo tyrimą e, jau iki šiol atliktų tyrimų rezultatais, ypač susijusiais su e, darbo santykiais susijusiais susirgymais, lygomis. Mes atlikome atitinkamą palyginamą analizę valstybėse narėse ir jie e, remdamiesi galime pateikti atitinkamų iniciatyvų politiniams sprendimams. Atsiprašau, atrodo, kad skaidrės nesikeičia tinkama seka. Na, aš tęsiu savo pranešimą, noriu tik pasakyti, kad darbuotojų apklausos ir administracinių duomenų vertinimas suteikia mums galimybę susidaryti bendrą vaizdą susijusi e, su e, nelaimingais atsitikimais ir sužeidimais patiriamais darbo vietose, tačiau <clears throat> iš tiesų politinių iniciatyvų ir atitinkamų politinių sprendimų sąsojų su tuo, kas vyksta darbo vietose, yra nedaug. Todėl e, SNR daugiausiai dėmesio e, skiria tyrimams e, susijusiams su to, kokiu prevenciniu veiksmu imamasi Europoje ir atskirose darbo vietose. Mes 28 valstybėse narėse <clears throat> Atlikėme tinkamus tyrimus taip pat Makedonijoje, Albanijoje, Islandijoje, Jotkalnijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje. Šveicarija netgi pati sumokėjo savo dalyvavimo šiame tyrime e, sąnaudas, taip pat Junktinė karalystė, Slovenija e, e, ir kitos šalis taip pat dar ir papildomą indėlį įnešė į šio tyrimo finansavimą. Mes lankėmės mažų 15 tūkstančių įmonių, apriepėme visas veiklos rytis ir taip pat skaitant ir tokias kaip žemės ūkis ir žuvininkystė ir e, šiose sritise yra labai svarbu pakankamai dėmesio skirti prevenciniams veiksmams, taip pat mes atsižvelgėme į suinteresuotų subjektų poreikius ir tyrėme pirmiausiai įmonės, mikro įmonės turinčias mažiausiai penkis darbuotojus. Iš tiesų ši patirtis buvo mums labai naudinga ir atitinkamo tyrimo rezultatai yra įtraukti į mūsų tyrimo išvadas kitoje. Skaidrė pateikima informacija apie tai, su kuo mes kalbėjomės, kas buvo mūsų apklausų dalyviai. Mes savo klausimus uždavėme tiems žmonėms, kurie yra geriausiai susipažinę, kaip su tuo, kaip saugos ir sveikatos reikalavimai yra gyvendinami darbo vietoje. Kalbėjomės su daugeliu skirtingų respondentų. Atskirose įmonėse, pradedant nuo įmonės savininko, direktorius administracijos vadovo ir kuo mažesnė įmonė, e, tuo, kuo mažesnė yra įmonė, tuo sunkiau yra rasti asmenį, kuris galėtų jums pateikti atsakymus apie darbo saugą ir sveikatos apsaugą darbo vietoje. Didesnėse įmonėse e, yra samdomi atskiri darbuotojai atsakingi už darbo saugą ir sveikatos apsaugą, tačiau maždaug 20 procentų visų respondentų buvo darbuotojų atstovai atsakingi už saugą ir sveikatos apsaugą ir būtent jie pateikė atsakymus į mūsų klausimino klausimus, o tai parodo, kad e, na, tie e, atsakomybės rytis nėra taip tinkamai paskirstytos e, atskirose įmonėse, kalbant apie darbo saugą ir sveikatos apsaugą, kaip mes norėtume savo politinėse diskusijose vertinant apklausų rezultatus, galime daryti išvadą, kad pirmiausiai mes, kaip pagrindinė problema, yra, su, yra sunkumai susiję su e, klientais e, ir e, taip pat yra nemažai problemų viešųjų ryšių srityje, tai parodo, kad pagrindinės grėsmės yra susijusios su psichologinėmis ir socialinėmis problemomis bei temomis. ir didėjant paslaugų sektoriui, psichologiniais ir socialiniais grėsmės sukelia daugiausiai e, sunkumų, mm, taip pat e, kitas rytis yra susijusi su e, fizinė, fizinė negalė, su rūmenų lygomis kraujotakos lygomis, taigi kaip šios grėsmės yra valdomos darbo vietose darbuotojas, tai yra darbdavys, kuris kontroliuoja darbo procesus, e, yra geriausiai susipažinęs su to, kaip reikėtų spręsti šios saugos ir sveikatos apsaugos problemas darbo vietoje. Daugiausiai tokių nelaimingų atsitikimų mes aptikdavome Italijos e, įmonės 85 procentai pažeidimų, mažiausiai Luksemburgė 37 procentai. Mes čia nekalbame apie kokybę, tik apie kiekybę, taip pat čia skaičiai yra skirtingi atskirose sektoriuose ir jie taip pat labai skirtingi e, e, priklausomi nuo įmonių dydžio rizika ir grėsmės yra mažesnėse įmonėse vertinamas mažesniu mastu nei didesnėse. Taigi kitas klausimas, kuris buvo užduotas, kodėl būtina imtis prevencinių veiksmų, užkirtant kelią įvairiaus grėsmėms, laikantis nustatytų teisinių reikalavimų. Arba galiojantis teisiniai reikalavimai buvo įvardinti kaip rimčiausia priežastis atlikti atitinkamus rizikos įvertinimus. Kita priežastis sritis e, yra susijusi su darbuotojų arba profsąjungų lūkesčiais, nes e, e, tyrimas parodė, kad kuo daugiau įmonės darbuotojų dalyvavo profsąjungų veikloje, tuo didesnė tikimybė, kad įmonės viduje bus įgyvendinamos atitinkamos darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo priemonės. Taigi, vertinant priežastis, kodėl įmonės imasi atitinkamų veiksmų minėtose srityse, galima vertinti ir kodėl kitos įmonės nesima prevencinių priemonių pagrindinės kliūtis, grėsmės ir rizikos yra žinomos. Viena iš pagrindinių yra gebėjimų trūkumas, ekspertinių gebėjimų trūkumas ir apie tai aiškiai parodo mūsų tyrimo duomenys, todėl būtina uh, didinti informuotumą, daugiau informacijos suteikti apie galimas grėsmes, nes e, dauguma įmonių, maždaug 85 procentai sutiko, kad grėsmių rizikos vertinimas būtų pati, pats tinkamiausias būdas siekiant užkirsti kelią tokių grėsmių atsiradimui. Kalbant apie padėtį skiriuose valstybėse narėse, tai maždaug 70 procentų visų Italijos įmonių buvo teigiama, kad teisės aktų sudėtingumas daugiausiai problemų kelia todėl tuo tarpu Slovenijoje ar Lietuvoje tokių teigiančių įmonių e, buvo 14 procentų. Visose e, šalyse Įmonės veikia remdamosis to pačiu ES teisynu, kuris tačiau yra gyvendinamas skirtingame kontekste valstybėse narėse. Kitoje skaidrėje mes uždame klausimą, ar Europos įmonėms trūksta informacijos ir priemonių siekiant įvertinti ir suvaldyti tam tikrus grėsmių faktorius, ypač kalbant apie e, nepakankamus viešuosius ryšius ir informacijos trūkumą. Tai buvo įverdinta kaip e, pagrindinės priežastis nesijimant prevencinių veiksmų, taip pat ir atitinkamų e, gairių nebuvimas buvo e, minėtas, taigi reikia papildomų veiksmų šioje srityje. Mes uždame klausimą, ar darbuotojai, atsižvelgiamai darbuotojų nuomonę, e, bandant suvaldyti tam tikras grėsmės ir rizikas darbo vietoje. Ir e, iš patiktų atsakymų galima daryti išvadą, kad priklausomai nuo atskirų valstybių narių e, darbuotojų įtaka taip pat smarkiai skiriasi. Taip pat turime pažymėti, kad dėl egzistuojančios pagrindų direktyvos mažose įmonėse e, darbuotojų profsąjungų egzistavimas e, kaip formalus reikalavimas yra labai svarbus Taip pat mes e, čia pabaigai parengėme atitinkamą suvestinę, ragindami jūs apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir užduoti e, visus jums rūpimus klausimus. Aš šiandien jums galėjau pristatyti tik labai nedidelę dalį mūsų tyrimo apimties. Jūs galite pasinaudoti mūsų sukaptais duomenimis, užduoti klausimus ir mes tikrai džiaugtumėmės galėdami su jumis e, padiskutuoti šiomis temomis. Ačiū uždėmesi. Dėkoju Oša atstovui už tai, kad pasidalijo klausos rezultatais mumis. Tai yra tas klausimas, kuris labai svarbus visiems ir socialiniams partneriams. Taip pat turime čia ir socialinių partnerių atstovą. Žodis darbo grupės sveikatos ir saugos darbe Business Europe e, atstovui. Prašom, mano vicemistos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti pasakydamas, jog esame įsitikinę, kad verslui reikia tokios aplinkos, kur verslas gali aukti, plėstis, aplinka turi būti ne tik konkurencinga, bet būtina sukurti ir geras darbo sąlygas. Tad būtina užtikrinti geras sveikatos ir saugos darbės sąlygas darbuotojams. Taip mano Business Europe. Mes, manau, esame pasiekę neblogų rezultatų, nes jie yra daugmaž pozityvus. Matome daug verslo bendrovių, kurios veikia tinkamai, pasirenka tinkamas prevencijos priemonės ir tinkamai traukia darbuotojus iš šių klausimų sprendimą kaip sakė ponas Koburn, yra skirtumų tarp valstybių narių ir tarp atskirų veiklos sričių. Tačiau su jumis norėjau pasidalinti dalykais, kurie kelia susirūpinimą. Ir pirmiausia, norėčiau paminėti teisingas kelias imtis reikiamų veiksmų. Mes manome, kad tų veiksmų ėmimasis e, nebūtai yra susijęs su konkrečiomis teisinėmis priemonėmis. Mes vertiname esamus ES teisės aktus susijusius sveikata ir sauga darbe. Ir atlikome įvertimą tų veiksmų, kurių buvo imtasi. E, tačiau tas vertinimas pirmiausia yra būtinas tam, kad galėtume apsispręsti dėl naujų teisėkuros priemonių ateičiai. Šiaip ar tai bendras Europos komisijos požiūris buvo toks būtina supapratinti egzistuojančias ES ir nacionalinės taisyklės ir struktūras. E, mes nemanome, kad reikėtų kurti naujas struktūras. Tiesiog e, būtina, kad būtų aiški struktūra ir kad būtų aiškus teisinas reguliuojantį šią sritį. Kai dėl nuostatų susijusių su siūlymu taikyti ES lygmenių tam tikrus ribinius nustatytus dydžius. Svarbu nustatyti svarbiausius iššūkius ir strateginius tikslus susijusius su tais svarbiausiais tikslais. Mes nemanome, kad reikėtų numatyti kažkokius kiekius ES lygmenių. Pavyzdžiui, nulis nelaimingų atsitikimų darbę. Esat girdėję apie tokį tikslą. Be abejo, toks požiūris remiamas, bet tai nereiškia, kad tai yra kiekinis tikslas, rodantis, kad dabar vyksta nulis nelaimingų atsitikimų darbe. Tai tiesiog rodo tikslą, tai rodo sieki. Tai reiškia, kad jūs darote viską, kas įmanoma, matys visų priemonių tam, kad nebūtų nelygų sutikimų darbe, bet tai nereiškia, kad jūs pasieksite tą nulinį lygį iš tikrųjų gyvenime. Tai tiesiog yra siekis, tikslas, kad mažėtų nelygų sutikimų darbe. Mes manome, kad tai yra tiesiog užmojo atspindys, nes tikslo yra siekiama. Ir taip pat labai svarbu, o kas yra daroma to tikslo siekiant. Ateityje turėtumėt susitelkti labiau prie to, kas bus daroma tikslui vienam ar kitam pasiekti. Rizikos vertinimas. Daug apie tai buvo kalbama. Svarbu pabrėžti, kad rizikos vertinimas pirmiausia yra procesas. Procesas, kuris tarnauja aukštesniam tikslui, o tas tikslas yra numatyti tinkamiausias prevencijos priemonės ir jas įgyvendinti. Čia mes nekalbame apie konkretų rizikos vertinimą. Tiesiog čia mes kalbame apie tai, kad turi būti atliekamas rizikos vertinimas ir kad turi būti dėgiamos tinkamos priemonės. Ir jeigu man kas nors pasakytų, kad štai aš turiu gerą rizikos įvertinimo dokumentą, aš tokiam žmogui aš pasakyčiau, kad e, jūs klystate, tokio negali būti dokumentų, jo ir nereikia. Tiesiog svarbu, kad būtų e, gyvendinamas procesas ir kad būtų įmamasi reikiamų veiksmų. Kitas dalykas, kurį norėjau su jumis aptarti, tai yra e, kaulų ir raumenų lygos turime kelti ir šį klausimą, kaip apsisaugoti nuo šių lygų. Mes nemanome, kad teisėkūros veiksmai čia padės šią problemą išspręsti ateityje. Tiesiog daugiausia rizikos faktorių jau yra identifikuoti, tad būtina imtis veiksmų, pirmiausia, valstybių narių lygmenių ir įmonių lygmenių. Čia kalbomės reikėtų ne tiek apie teisės aktus, kiek apie prevencinius veiksmus. Na, nesileisiu čia į aiškinimus, kad tai yra uh, daugelį faktorių apimantis dalykai ir panašiai tiesiog būtina pasirinkti teisingą požiūrį, kad būtų galima geriau apsaugoti darbuotojus. Dėl lygų susijusių su darbu. Būtina turėti labiau palyginamus ir išsamesnius duomenis. Tačiau tuo pat metu galiu pasakyti, kad palyginimų tų duomenų būt negalime. Pavyzdžiui, dėl nelaimingo atsitikimų darbe rinkom tokius E, duomenys. Aš pats įgyvendinau tokią schemą. Savo darbę tūkstan, tūkstančių schemų turėjome iš įvairiausių įmonių, bet pasimato, kad neįmanoma tos duomenys tarpusavį palyginti, nes kolega iš Suomijos stebėjo keletą valstybių, Suomija, Baltijos valstybės ir panašiai. Ir tie duomenys tarpusavį nepalygindami, tačiau galima turėti bendrus duomenys. O reikalingi duomenys yra susijęs su konkrečia darbo vieta. Tie duomenys yra svarbiausi. Ir kyla klausimas tuomet, ar įmonė turi duomenis dėl to, kas vyksta joje ir ar įmamas reikiamų veiksmų. Jeigu egzistuoja bendri duomenys, puiku, tokie gali egzistuoti, bet tokių nereikia. Nacionalinių e, ar šakinių lygmenių tokie duomenys irgi gali egzistuoti, bet jie nebus ypatingai naudingi. Mm turėtume taip pat susitelkti labiau prie duomenų kokybės, o ne jų kiekio. Ir svarbu, kad tie duomenys būtų tai, renkami reikiamų lygių ten, kur reikalingi veiksmų. Na ir žodis pabaigai apie psichosocialinės rizikos faktorius. Tai yra labai svarbis rytis, tačiau vėlgi teisingas požiūris būtų ne dirbtinai užtikrinti sveikatą ir saugą darbe, nes sveikatų specialistai psichosocialinės rizikos problemų neišspręs. Svarbiausias dalykas yra toks, kiekvienas darbuotojas turi rasti tinkamą pusiausvyrą tarp savo gebėjimų e, ir savo aspiracijų bei darbuotojų lūkesčių, e, įskaitant ir kolegų palaikymą bei vadovų palaikymą. Tad štai, siekis ir gebėjimai, jie paprastai keičiasi profesinio gyvenimo metu. Ir darbo turinys turėtų būti susijęs su, su, su žmogaus sugebėjimais. Mes kalbame čia apie darbuotojo padėtį darbe. Pusiausvėros užtikrinimas yra labai svarbus dalykas. Mes nekalbame apie kažkokį profesinį saugumą. Svarbu, kad žmogus galėtų planuoti savo karjerą, ją kurti. Mums reikia tokių darbuotojų, kurie sugeba suprasti, kiek savo karjeros yra pasiekę, kokie jų lūkesčiai ir kokie yra jų tikslai, ką jie nori dar pasiekti. Būtina, kad darbuotojai būtų atsparus ir kad suvoktų savo vietą įmonėje. Jie, gal, jie turi suprasti, kad nebūtinai dirbs tą patį darbą visą gyvenimą, nes tokiu atveju atsidurs labai nesubalansuotoje padėtyje. Tad rasti tą pusiausvę tarp gebėjimų ir darbo turinių yra esminis dalykas. Tuomet at, dirbamas darbas atitinka žmogaus galimybės, poreikius ir tai yra esmė. Darbuotojas turi suprasti ir darbdavys turi suprasti, kokie egzistuoja su darbuotoju susiję lūkesčiai Darbuotojas ir darbdavys turi rūpintis ne tik, kaip uždirbti pinigų, bet taip pat ir užtikrinti gerą socialinę, psichosocialinę aplinką darbuotojui. Teiksiu žodį į TUC vyriausiajam moksliniam bendradarbiai Viktor Kempa. Čia pirmininkė norėčiau pradėti nuo bendro pobūdžio pastabų apie situaciją 28 es valstybės narėse, kur per metus mm, įvyksta 4000 nelaimingų atsitikimų, maždaug 200 tūkstančių darbuotojų miršta dėl profesinių lygų poveikio, taigi sužeidimai ir lygos, tai e, joms gydyti skiriamos finansinės lėšos siekia nuo 3 iki 5 procentų nuo BVP, taigi būtina tiek ES, tiek valstybių narių lygių parengti atitinkamus veiklos planus. Kalbant apie dabartinę strateginę programą, būtina atsižvelgti į tai, kad šiuo metu gyvename pasaulyje, kuriame ne tik dėl krizės, tačiau taip pat ir dėl. E, politinių sprendimų yra mažinamos išlaidos darbo saugai, sveikatos apsaugai darbo vietoje ir <clears throat> taip pat reaguojant į įvairias suneigiamas aplinkybės mm, bei nelaimingus atsikimus darbo vietose buvo pradėta peržiūrėti ir galiojanti teisinė bazė atitinkami darbo inspektoriai konstatavo, kad e, nepakankamai priemonių pasitelkiamai, siekiant sumažinti psichosocialinės grėsmės. ITUC bendradarbiaudamas su e, darbuotojų interesų grupėms atstovaujančių konsultacinių komitetų parengė atitinkamą rezoliuciją rengiant dabartinę strateginę programą ir po to, kai buvo pradėta įgyvendinti. Mes labai aukštai vertiname pono Kristėsio parengtą pranešimą, kuriame raginama imtis konkrečių apčiuopiamų veiksmų. Strateginėje programoje mes pasigendame tam tikrų tvarkaraščių ir tikslų E, apčiuopiamų. Mes e, e, labiau esame linkę kalbėti apie bendrus darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo reikalavimus, nei apie konkrečias priemonės, kurios yra gyvendinamos ir komisija ir ateitie tam tikras sritis, kuris geriau būtų reglamentuoti mūsų nuomonę reglamentais, nori ir toliau reglamentuoti pasiteldama direktyvas ir jų nuostatas. Padarbo inspekcijų įgaliojimus reikėtų sustiprinti bei darbuotojų profsąjungo įtakas. Taip pat mes pasigendame konkrečių gairių, kaip bendrabiant su socialiniais partneriais būtų galima renkti atitinkamas strateginės programas ir pasiūlymus. Kokie pagrindiniai prioritetai turėtų būti traukti į dabartinę strateginę programą, kai ji taps e, tikra strategija. Mes norėtume, kad būtų nustatytas tam tikras toksinių medžiagų naudojimo ribos darbo vietoje bei kancerogeninių medžiagų sąlytis, e, darbuotojų sąlytis su kancerogeninėmis medžiagomis turėtų būti labai aiškiai apibrėžtas ir ribojamas nesutinkamos apripties, mes pasigendame tam tikroje direktyvoje dėl kancerogeninių medžiagų, kalbant apie raumenų veiklos sutrikimus e, bei e, kitą poveikį fiziniai ir psichiniai sveikatai, mes manome, kad reikėtų atitinkamus dabar galiojančius skirtingus teisės aktus e, suapjungti į vieną dokumentą, kadangi e, dabar galiojančios direktyvos nuostatos yra pasenusios, kalbant apie psichosocialinių grėsmių valdymą, mes e, manome, kad būtina patvirtinti e, labai konkrečias teisinės priemonės šioje srityje. Taigi jam būtų išskirti tam tikras prioritetinės rytis, siekiant apgerinti ir pagerinti reprodukcinės sveikatos apsaugą nuo įvairių toksinių medžiagų, hormonų poveikio, taip pat e, <clears throat> klausimas e, susijęs su e, lyčių aspektais turi būti sprendžiamas, kalbant apie profe, kovą su profesinėmis lygomis, nes pastebime, kad psichosocialiniai faktoriai daro didelę žalingą įtaką tiek vyrams, tiek moteriams darbo vietoje. Šiais metais e, buvo bandyta nustatyti 50 e, kenksmingiausių kancerogeninių medžiagų sukeliančių rimtą poveikį reprodukciniai sveikatai bei <clears throat> raumenų lygas e, sukeliančias ir buvo sėkma nustatyti tų medžiagų e, leistinas e, ribas arba ribinės vertės Bilbao veikianti agentūra palaiko ne tik strateginės programos pagrindinės nuostatas ir gairias, tačiau taip pat nori, kad būtų į strateginę programą įtraukti ir mūsų reikalavimai, kurie buvo aiškiai išdėstyti į TUC rezoliuciją. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju už jūsų pasisakymus ir turim problemą. Turime viso labo 30 minučių posėdžiui užbaigti ir net neturim laiko diskusijai tuo tokiu svarbiu klausimu dėl sveikatos ir saugos darbe. Daug kartų diskutavome šiuo klausimu. Tačiau tokios plačios komisijos komitete nebuvo. Bet turime dar vieną darbo tvarkė likusi klausimą dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų. Ar turime ar gal mes atrodo neturėsime vertimo po 18.30. Tad diskusijos, ko gero, komitete nevyks dėl to klausimo. Ir keliausime iš karto prie kito darbo tvarkės klausimo ir pabandysime baigti darbą per pusvalandį. Kita galimybė grįžti prie akiausėjimo klausimų vėliau. Ar kito posėdžio? Ne, regis neįmanoma. Bėginkim. mėginkim elgtis kaip suaugę, drausmingi žmonės ir labai trumpai kalbėkim visi. Pabandykime abu klausimus dar apriepti. Bet pasisakymas jau būti ypatingai trumpi. Leiskime iš pradžių surakuoti šešėlinėms pranešėjams iš pranešimą. E, pone Kampė, ne jūsų kaltė yra, kad situacija tokia kokia yra. 60 sekundžių ponui Bach klausimų užformuoti. Ačiū, 60 sekundžių. Manau, kad būtų nemandagu mūsų svečių atžvilgių dabar nesurenkti diskusijos. Mes uh, ir e, esame labai smarkiai priklausomi nuo jų atliekamo darbo. Jie uždavė labai svarbus klausimus, pateikė į juos tinkamus atsakymus tiek mano, tiek mano frakcijos vertinimu. Ši tema yra iš tiesų labai svarbi, ypač vienas jos aspektas susijęs su tuo, kaip mes sprendžiame E, problemas kylančias dėl papildomų privalomų teisės aktų, kurių reikia laikytis. Kolega iš SOŠA minėjo, kad e, teisės aktai ragina investuoti į darbo saugą, sveikatos apsaugą, verslą ir taip pat galimos baudos. Manau, kad verslo stovai galbūt kitaip tą situaciją vertintų ir Todėl mes čia turime spręsti dilemą, ar su griežtesnė, ar reikia tvirtinti daugiau teisės aktų, ar reikėtų jų atsisakyti. Man šis klausimas labai svarbus. Pone Makinta, ir aš klausiu. Vieną minutę jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Laikas iš tikrųjų diskutuoti rimtai, bet per minutę neįmanoma to padaryti ir juokinga tai, kas vyksta. Manau, kad reikėtų pusvalandį paskirti šią diskusiją, o atidėti kito pranešimo aptarimą. Bet kadangi taip jau nevyko, tai ačiū ponui Kristensen už atliktą darbą ir noriu taip pat padėkoti mūsų ekspertams šiandien, nes iš tiesų buvo labai įdomu jų klausytis. Pranešime daug dalykų, kuriems galiu pritarti, pasidžiaugti jais. Džiaugiuosi pirmąją dalimi programos, kur yra pabrėžta, kad kiekvienas turi teisę į aukšto lygio sveikatą ir saugą darbę. Tai yra labai svarbus dalykas. Taip pat puiku, kad atsižvelgėme į mikro įmonių ir mažvaitinių įmonių padėtį. Puiku, kad raginame dalintis geriausią praktiką, bet yra tokių aspektų, kurie turėtų būti labiau pabrėžti. Aš manau, kad toks laisvės visiškos suteikimas valstybėms narėms nebūtų geras dalykas. Yra tokių dalykų, dėl kurių aš pateiksiu pakeitimus ir tikiuosi, kad parengsime galiausiai pozityvų pranešimą. Ačiū. Thank you. Pirmininkė, ačiū. Pone Piper, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ir mūsų svečiams e, už dėkingas už viską, ką išgirdom šią posėdę. Labai e, kali, telegrafiškai pabandysiu išdėstyti be abejo. Sveikata ir sauga darbe yra savaime suprantama teisė, bet yra ir tikslų, tikslų, kurie susijęs su šia teisė. Vienas iš jų yra veikianti e, ekonomika, kitas tikslas e, užtikrinti žmonėms sąlygas, e, turėti tokias sąlygas, kad jie darbe galėtų dirbti ilgai ir ten galbūt sulaukti senatvės. E, manau, kad yra būtina įvertinti tai, kas buvo reguliuojama iki šiol, kaip tai veikia ir tikiuosi, kad paskui galėsime pateikti geresnius teisės aktus, kurie bus skaidrus, aiškus ir kad jie bus pateikti tokiais žodžiais, kad būtų lengvai suprantami mažoms ir rutinėms įmonėms kad joms netektų vargti samdantis advokatus. Taip pat pritariu dalykams, kuriuos minėjo Business Europe atstovas dėl kiekinių tikslų, dėl psichosocialinės rizikos. Aš pateiksiu pakeitimus, rytoj a, dar tarsimės su pranešėju, kokią kryptim iš tikrųjų eiti. Ačiū, kolega Silijotis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kalbėtojai. Todėl, kad dereglamentuojant rinką mažosios ir vidutinės įmonės negali rizikos faktorių atremti. Ir šiek tiek konkrečiau norėčiau apie keletą reiškinių e, pasisakyti. Tam tikrose e, bendrovėse yra subrangovai naudojami. Valstybės privalo turėti galimybę kontroliuoti tokius veiksmus, pavyzdžiui, e, kiek tai liečia saugumą ir sveikatą darbuotojų darbuotojai turi turėti galimybę aptarti savo darbo sąlygas su užsakovais ir ypatingai mažose ir vidutinėse įmonėse tai aktualu, nes labai sudėtinga yra nustatyti tinkamas taisyklės juose. Ačiū pranešėjui, ačiū kalbėtojams. Jūs dabar vieną dalyką pasakėte. Reikia pirmiausia pokyčių prieš keičiant, teikiant teisės aktus. Noriu priminti, kad 11 metų gruodžio mėnesį e, parlamentas pritarė mano pranešimui, e, kuris buvo renktas šeš, apie saugą ir sveikatą darbe e, ankstesnių laikotarpių. Norėčiau padėkoti Europos e, saugumo ir sveikatos e, darbe agentūrai, kuri keletą kartų mane Bilbao priėmė ir kartu, e, nes dirbame, noriu tik tai keletą skaičių priminti, kad kas penkias sekundės Europoje yra nauja auka dar, darbo vietoje. 160 tūkstančių žmonių per metus yra taip sužeidžiama, 4 tūkstančiai BVP šitai prarandama. Taigi pranešėjai norėčiau padėkoti. Mes negalime laukti toliau ir ketveris metus tylėjo komisija, mes negalime dabar tylėti kaip parlamentas dar ketveris metus. Ačiū pranešėjui aš galbūt neminėsiu tų klausimų, dėl kurių sutarėme. Prie skaičių norėčiau tik tai sugrįžti. Iš e, statistikos at, statistinių duomenų, duomenų matome, kad 20 tūkstančių darbo inspektorių yra 9 tūkstančiams darbuotojų. Pusantro milijono e, patikrinimų yra per metus atliekama. Jeigu kiekvienas darbuotojas dirba 165 dienas per metus, kas jau būtų tai prabangu, tai reiškia, kad jie būtų tikrinami kas 24 metus. Na, galbūt matematika visko ir nepaaiškina, tačiau mano manimu tuos skaičius reikėtų peržiūrėti. Toliau, direktyvų įgyvendinimas yra labai svarbus. Reikia supaprastinti e, procesus, e, nes e, ekonominė krizė nušlavė ne tik tai mažas ir dutinės įmonės, bet ir mikro įmonės, kurioms labai sudėtinga yra atsilaikyti prieš tas išlikti, turint galvoje tas išlaidas darbuotojams atsaugoti. Taigi vienas milijonas būtų skiriama geriau apsaugoti darbuotojams. Ačiū. Da, dar vieną minutę pasisakyti. Pirmiausia, sveikinu Oša atstovus e, atlikusius puikų darbą. Galbūt galėtume kai kurias politikas savo ateityje remti tą turimą ir gautą informaciją. Antra, nes norėčiau pasveikinti Europos komisijos dėl strateginės programos. Na, neturiu nieko asmeniško prieš tos žmonės, kurie rengia tą pro programą, tačiau realaus turinio pasigendu. Kolega Kristensen taip pat sveikinu, kuris bandė įnešti daugiau turinio į visą tai. Etuk kolegoms ačiū taip pat už jų atliktą darbą. Iš tikrųjų, e, socialinė ekonominė sveikata. E, E, ko vėžiniai susirgymai yra svarbus klausimas ir labai svarbu visiems ateisingai suprasti Europos lygmenių spręsti tas problemas būtent lygiai taip pat kaip ir nacionalinių. Ačiū. Ačiū visiems už bendradarbiavimą, sako pirmininkė. Pakeitimų teikimo laikas yra birželio 30 diena, 12 valanda. Kaip jau sakėm, Visi žinome, kad tie klausimai dėl sveikatos ir saugos darbe yra esminiai mūsų komitetui. Mes turėtume pranešimą patvirtinti rugsėjo 23 dieną Ample komitete. Diskutuosiu dar su kretorijatu, kad išsiaiškintume, ar būtų galimybė mums surenkti detalesnę diskusiją šią temą po vasaros atostogų. Tad e, nes galime sakyti, kad diskusija tuo ir pasibaigė. Bandysim dirbti dar prie šio klausimo po vasaros. Ačiū visiems už tai, kad atvykote į mūsų posėdį iš OŠA agentūros ir ačiū kolegai Ole už atliktą darbą. Na, laiko šiandien tikrai turim mažą. E, tik noriu pasakyti, kad mus tikrai žavi jūsų atliktas darbas. Grįšim prie tos diskusijos vėliau. Ir ačiū, kad atvykote, ačiū, kad pateikėt savo pranešimus. Dabar keliaujame prie 13 darbo tarkis klausimo. Ataskaita pateikė mūsų pranešėjas ponas Kukan. Žodis jam. Prašau. Thank you very much, uh, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, kalbėsiu neilgai pristatydama šį pranešimą. Noriu pasakyti, kad pranešimas dėl aktyvaus senėjimo ir solidarumo tarp kartų tema susilaukė 184 pakeitimų iš viso. Manau, kad tai parodo, kad ši tema tikrai yra įdomi ir svarbi. Pagal suderintą tvarkaraštį susitikimas su šešėliniais pranešėjais vyks kitą savaitę Liepos pirmą dieną. Taigi dabar vyksta kompromisinių pakeitimų rengimo procesas ir būtent dėl to aš labai įdėmiai klausysiuosi minčių, kurias išsakys šešėlį pranešėjai kiti komiteto kolegos, tam, kad galėčiau traukti šias mintis į savo rengiamus kompromisinius pakeitimus. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad atsižvelgsiu visus konstruktyvius pasiūlymus, išskyrus tuos, kurie prieštarauja e, aktyvaus senėjimo koncepcijai ir e, kurie nėra susijęs su dabar svarstomomis temomis. Aš manau, kad rengiant tokį specifinį pranešimą reikia susitelkti ties e, svarbiausiamis jo dalimis ir neįtraukti į jį visiškai naujų elementų. Mano tikslas, e, kad šis pranešimas būtų pakankamai glaustas ir koncentruotas, jame būtų įvertinama, kaip E, vyko e, įvertinamas 2012 metų vyresnių žmonių aktyvumo ir e, kartu solidarumo metų rezultatai ir aš būtent daugiausiai susitelksiu ties šią temą. Taip pat pritarsiu tiems pakeitimams, kuriuose bus kalbama apie galimybės mokytis visą gyvenimą vyresnio amžiaus žmonėms tinkamiau pristatyti kompiuterinės technologijas ir galimybės vyresnio nei 50 amžių, vyresnio nei 50 metų amžiaus žmonėms aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. Aš nenoriu pradėti diskusijos dėl pensijų sistemos arba socialinio apsaugos sistemų reformos valstybėse narėse, nes nemanau, kad šios temos įeina į pranešimo apriepti. Taigi, ponė pirmininkė, nekantriai laukiu galimybės bendradarbiauti su šešėliais pranešėjais, rengiant toliau šį pranešimą. Ačiū uždėmesi, ponė Blinkevičiūtė, socialistų šešėliai pranešėjai žodis. Aš e, dėkoju pranešėjui. Mm, tikrai manau, kad geras pranešimas parengtas, tačiau norėtumėm jį papildyti e, dar kai kuriom idėjom ir mintim ir trumpai jas pristatysiu. E, manau, kad mes pranešime turim pabrėžti tai, kad dėl finansų ir ekonomikos krizės kai kuriuose šalyse iš tikrųjų padidėjo vyresnio amžiaus žmonių skurdo lygis ir dėl skurdo ir socialinės atskirties Mes ne tik, kad negalim kalbėti apie vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, bet iš tikrųjų kyla pavojus e, tiem e, tų žmonių sveikatai, mytybai. Jie pagaliau susiduria su energetiniu skurdu ir todėl mes sunkiai galim kalbėti ne tik apie aktyvę, bet ir apskritai apie orę senatvę. Aš manau, kad mes kaip Europos parlamentas turime tai atkreipdėmės. Antra, norėčiau papildyti pranešimą raginimu valstybės narės, socialinius partnerius ir kitus subjektus bendradarbiauti, rengiant nacionalinės politikos programas kurios užtikrintų galimybę išlaikyti darbuotojus darbe iki teisės aktais nustatytų pensinio amžiaus. Tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų nėra jokios prasmės ilginti pensinį amžių ir neužgarantuoti tiem žmonėm e, buvimo darbo rinkoje. Kitaip sakant, tokiu atveju mes tik pildysim bedarbių gretas. Trečia, Manau, kad valstybės narės turėtų apsvarstyti, kaip užtikrinti daugiau galimybių vyresniems žmonėms dirbti ne visą darbo dieną, atsižvelgiant į jų poreikius ir palankesnės sąlygas dirbti tiem, kurie nori tai daryti. Taip pat siūlau daugiau dėmesio skirti visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. Tai yra labai svarbus vyresnio amžiaus žmonėm. Ir dar į pranešimą siūlau įtraukti e, prieinamumą prie technologijų, taip pat prie skaitmeninio raštingumo skatinimo vyresnio amžiaus žmonėm. Manau, kad komisija turėtų parengti integruotą skaitmeninė bendrosios rinkos strategija, užtikrinant, kad tas prieinamumas būtų integruotas ir, ir susijęs su seniorų ekonomikos Europoje augimu. Tai tos pagrindinės mintis. Ačiū. Thank you, Mr. Krasnodebski from ECR. Dėkuoju kolegoms iš AKR žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai pasisakau už tai, kad jaunimas būtų labiau skatinamas ir kad e, aktyvi jaunystė būtų skatinama, ne tiek, kiek aktyvus senėjimas. Manau, kad čia reikia paminėti tris svarbius aspektus. Pirmiausia, pakeitimuose yra kalbama apie demografinius aspektus ir jie tikrai svarbus. Turėsime spręsti šią problemą ateityje. Galbūt reikėtų sukurti kokį nors fondą, kuris padėtų e, nukreipti tinkamai resursus šios problemos sprendimai būtų reikalingas. Antra. Kritiškai vertinu tai, kad vis atidedamas pensinis amžius, aktyvus senėjimas neturėtų būti pasitelkiamas tam, kad būtų galima slapta prailginti pensinį amžių, prisidengiant neva aktyvių senėjimų, juk yra kitų aktyvaus senėjimo formų. Yra kitų galimybių prisidėti seniorams prie aktyvaus gyvenimo visuomenėje, nebūtinai dirbant. Kai dėl 70 pakeitimo, tai yra geras pakeitimas, mes jam pritarsime. Lygiai taip pat svarbus 73 pakeitimas, Alde pateiktas, sveikatos apsauga Galėtume paminėti daugybę senyvų žmonių diskriminavimo atvejų, kai tenka gauti sveikatos paslaugas Europos valstybėse. Tokių pavyzdžių rastume daugelį šalių. Turime aiškiai pabrėžti, jog negali būti jokio diskriminavimo šioje srityje. Be abejo, ko gero, vieną gražią dieną ateis laikas diskutuoti apie eutanaziją. E, apie to ekonominius aspektus, bet tai yra visai kita tema. Prieiga prie sveikatos paslaugų ir diskriminavimos draudimas dėl amžiaus turėtų būti pabrėžtas žymiai geriau. Ačiū. Kolega Vaikal, prašau. Hvala, gospa predsednica. Imamo odlično. Dėkoju, ponia pirmininkė. Turime puikų pranešimą, jis visiškai savalaikis, turime diskutuoti šią temą, kuri labai svarbi visoms valstybėms narėms. Klausimas yra toks, kokia yra senyvų žmonių padėtis. Juk senyvą amžių pasieksime visi, tad būtina atsižvelgti į tų žmonių padėtį ir jų poreikius būtina taip pat modernizuoti. Tai pranešime apimami svarbus elementai. Diskusijos tiesiog nebetęsiu, jie, viskas yra čia pasakyta, Alde pateikė nemažai pakeitimų kartu su kitais kolegomis. Tiesiog maloniai bendradarbiausime toliau su ponu Kukanu. Ir norėčiau pasakyti, jog norėjome pasakyti, jog tikimės iš Europos komisijos, kad būtų parengta strategija, kur būtų atsižvelgta į demografinių pasikeitimų aspektą. Be to, manau, jau Putina taip pat apie demencijos problemą kalbėti Europos Sąjungoje. Tai yra ta lyga, kuria, kuri kasdien paliečia vis daugiau žmonių. Dėkui. Pirmininkė, ačiū kolegai Vaigal. Žodis poniai Cuber. Prašau. Ačiū pirmininkė. considerar entre gerações ah, a nossa perspectiva. Šiame yra aktyvaus senėjimo ir solidarumo tarp kartų metai. Taigi mes pateikėme pakeitimų, kuriais siekiame yra parodyti, kad ši ES iniciatyva neturėtų būti naudojama tam, kad būtų tiesiog skleidžiamos idėjos, diskutuojama būtų apie tai. Nereikėtų to tapatinti su išeimo į pensiją amžiumi, to aktyvaus senėjimo. Pranešime yra dabar tos mintis išsakytos, na, o mes manome, kad tie abu dalykai nėra susiję tarpusavyje. Pensinio amžiaus pailginimas, kai, pailginimas yra klausimas, dėl kurio mes pateikėme pakeitimą, yra produktivumo, pavyzdžiui, e, ilgą laiką dirbant e, klausimų atlikti tyrimai, kurie sako, kad reikėtų sumažinti darbo valandų skaičių. Na, jeigu dar atsižvelgtume ir į socialinių sistemų tvarumą, tai tokiu atveju reikėtų geriau paskirstyti išteklius, o ne tiesiog versti žmonės dirbti vis ilgiau ir ilgiau. Savo pakeitimuose taip pat porą klausimų keliame, kurie yra susiję su tuo, kaip mes skatiname žmonės senėti aktyviai. Pirmiausia, viešosios paslaugos turi būti užtikrinamos tam, kad žmonės aktyviai senėtų, o ne pasyviai. Mes nepritarėme tai seniorų ekonomikos minčiai, nereikėtų iš to daryti verslo. Be to, be adekvačios senatvės pensijos neįmanoma skatinti aktyvaus senėjimo. Mes manome, kad pirmiausia turi būti pensijos oros užtikrinamos. Pone Štanuka, pabandysiu. Ačiū ponui Kukanui už parengtą pranešimą. Pateikiau kai kuriuos pranešimus, pakeitimus ir diskusijos tema yra tikrai įdomi. Pensinis amžius yra ypač įdomus dalykas. Turėtų būti palikta galimybė dirbti ilgiau, bet tai neturėtų būti prievolė ir profesijos skirtingos, tad su tuo susijusios galimybės taip pat į tai privalu atsižvelgti. Kai dėl pakeitimų, mes taip pat kalbėjome apie tokį požiūrį, kuris turėtų būti numatomas pensinio amžiaus nustatymas. Tad ar e, pakeitimuose išdėstysim savo požiūrį, Laura Agė. Žodis jums, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Mes pateikėme pakeitimų, kadangi manome, kad būtina kartų kaita. Ir turi būti taip pat e, keičiamas informacija tarp kartų, tik tai struktūrinio e, dialogo tarp jaunuolių ir vyresnių žmonių dėka galima būtų tai padaryti. Nes e, abiejų tipų patirtis yra abipusiai naudinga. Na ir štai tarkime įmonėje galima užtikrinti tokį dialogą tarp kartų. Taip pat e, reikia atitinkamų kompetencijų ir kvalifikacijų, kurios yra įgyjamos e, dirbant. Ilgalaikio nedarbo paradoksas yra tas, kad daugiausia e, jis liečia suaugusius nuo 45 iki 55 metų. Ir tas paradoksas galėjo būti mažesnio masto. Na, o dabar kalbama apie tai, kad reikia didinti išeimo į pensiją amžių. Tačiau pranešėjas sako, kad nereikia to daryti. Taigi dabar reikėtų nepamiršti, kalbant apie pensinio amžiaus ilginimą, kad darbas skirtingai, skirtingas darbas skirtingai nualina žmonių organizmus. Tai reiškia, kad reikėtų atsižvelgti į darbo pobūdį taipogi. Prieš didinant išeimo į pensiją amžių. Su šešėliniu pranešėju manau, kad diskusijų dėka pavyks puikių, puikių kompromisų pasiekti. Ačiū. 15-16 Liepos komitete balsuosim dėl šio pranešimo. Atsiprašau, kad taip tenka skubėti. Ponui Kukanui dar suteikiu žodį apibendrinti. Ir tikiuosi, kad diskusija bus įvykus naudinga. Paskutinis paskutinį galimybę kalbėti ponui Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija buvo naudinga, iš tikrųjų, ačiū visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie diskusijos. Kai kurie iš šešėlinių pranešėjų pasakymų buvo naudingi, socialdemokratų štai frakcijos indėlis buvo tikrai labai naudingas, pasižymėjau juos. Ponui Vaigel galėčiau pasakyti, kad dėl EKR pasisakymo taip, dar reikės diskutuoti Daug buvo pakei, pateikta pakeitimų dėl demografinių pokyčių ir tvarkymosi su šiuo klausimu. Reikės dar prie to dalyko sugrįžti padiskutuoti, reikės rasti realistinius sprendimus. Mane šiek tiek suintrigavo kai kurie pasisakymai, nes kolegos sakė, kad pranešimo tikslas yra padidinti pensinį amžių. Ir diskusija bus apie tai. Na ne, aš bent jau nežinau, kad apie tai kalbama mano pranešime ir aš esu prieš tokį dalyką. Tad manau, sužinoti, kaip jūs padarėte tokį išvadą, kolegos, kad mano pranešimo tikslas yra padidinti pensinį amžių. Ačiū už pateiktus pakeitimus visiems. Buvo tikrai naudinga juos išgirsti. daugiau dabar žinosiu, kur slypi problemos, kas mums visiems rūpi ir galėsime dabar pradėti intensyvės politinės konsultacijas. Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju ponui Kukan, ačiū visiems už labai uh, įtemptos darbo tvarkės tvarkingą išlaikymą. Sprendimus turėjome priimti šiandien, nes kitaip nebebūtų buvę kaip to padaryti. Ačiū visiems.